Dėkoju, ponas Biltai. Tuo mūsų diskusija baigėsi, kalbant apie paskirimus į parlamento komitetus. Turiu pasakyti, kad frakcijų vadovų pasitarimo rezultatai bus jums pasiūsti elektroniniu paštu. Tai bus įtraukta į posėdžio protokolą. Turiu taip pat pasakyti, kad šiandien iki 7 valandos yra terminas norint pateikti pakeitimus. Noriu palinkėti Jums e, gero vakaro ir baigiu šį posėdį. Ačiū.